Pradėkime posėdį. Pirmas klausimas šios dienos darbo tvarkėje yra diskusija apie tris pranešimus susijusius su vidaus rinka ar vartotojų apsauga. svarstysime grafienės Fontun und Hohenstein pranešimą vidaus rinkos rezultatų suvestinę, taip pat Anhets pranešimą vartotojų apsauga Taip pat bušo pranešimą apie problemų sprendimo tinklą Solvit. Dabar suteikiu žodį pranešėjai keturios minutės. Prašom pristatyti savo pranešimą. Na, o paskui diskusijų pabaigoje pranešėjai dar kartą galės pasisakyti, jiems bus skirta po dvi minutės tam, kad jie galėtų sureaguoti į visą tai, kas bus pasakyta. Jeigu jums reikės tik trijų minučių pristatyti pranešimui, tai vėliau galėsite pasisakyti dar tris minutės. Jums iš viso yra skiriama šešios minutės abiems pasisakymams. Taigi visų pirma žodis suteikiamas grafieniai Tun Unhoenstein. Prašom pristatyti savo pranešimą. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu. Labai ačiū pirmininkė, komisarė, ponai ir ponios. Labai džiaugiuosi galėdama pristatyti 19 vidaus rinkės, rinkos suvestinę, kuri buvo pradėta daryti